ketinau pasakyti, bet jo nėra salėje. O dabar norėčiau pasisakyti dėl 216 straipsnio ketvirtos pastraipos. Galiu Jūs informuoti, kad nėra pateiktas prašymas atmesti e, taisomą pakeitimą e, pateiktą vakar 12 val. todėl e, pakeitimas priimtas ir periname prie balsavimo.